Right, ladies and gentlemen. Uh, Ponios ir ponai, kolegos, jau 9 minutės po 3 norėčiau pradėti posėdį. Sveiki visi. Pirmasis klausimas yra darbo tvarkės tvirtinimas. Jeigu niekas neturi komentarų, darbo tvarkę patvirtiname. Antras pran klausimas pranešimai. Kol kas nieko neturiu ką pranešti. Galime perti prie trečio klausimo. Protokolų tvirtinimas. Jeigu nebus komentaro iki posėdžio pabaigos, tai vasario 13 dienos posėdžio protokolas bus patvirtintas. Toliau ketvirtas klausimas, tačiau prieš tai noriu pasveikinti du labai ypatingus garbės svečius, kuriuos nusprendžiau pakviesti į šį posėdį ir prieš tai susitikau protokolo salėje. Mums tai yra garbė pasveikinti mūsų komitete šiandien Etijopijos parlamento pirmininką, pona Abadulo Gemedą. Sveiki. Ir jį lydi užsienio reikalų komiteto pirmininkas Etiopijos parlamente, ponas Davates Fai. Sveiki. Etijopija yra svarbi bendradarbiavimo partnerė mums Europos Sąjungoje. E, e, sveiki atvykę pas mus, jie norėjo pamatyti, kaip dirba užsienio reikalų komitetas šiame parlamente. Toliau ketvirtas klausimas. Europos teisingumo teismo sprendimo byloje taryba prieš Front Polisario dėl jos prekybos santykių ir bendravimo su Maroku palaikys ir gyvendinimas. Šiam klausimui mes kartu su INTA komiteto kolegomis e, dirbsime. Noriu e, pasidžiaugti, kad šalia manęs sėdi INTA komiteto pirmininkas Bernd Langė. Sveiki atvykę į šį bendrąjį posėdį. Noriu pasveikinti tris svečius. Ponas Vincent Pikė, Arvos išorės veiksmų tarnybos makro skyriaus pirmininkas Jostkote, prekybos direktorato atstovas ir pontas Antonis Kastodis Janakis, saugumo prekybos palengvinimo, tarnio bendradavimo taisyklių skiriaus atstovas. Kaip žinote, Maroko santykiai su ES yra išplėtoti, tai yra vienas svarbiausių partnerių ne tik pietų kaiminystėje bet ir kitos e, bendradavimo srityje, pavyzdžiui, kovos terorizmų ir migracija. Tai labai svarbu, kad tokia ilgalaikė partnerystė galėtų plėtoti stabiliai, gerbent tarptautinę teisę. Todėl dabar noriu suteikti žodį pirmiausia ponui Pikė, kuris e, pristatys bendrą požiūrį ir paaiškins visus principus, kuriais remiamasi. Po to kiti kalbėtojai kalbės apie specifinius reikalus susijusius su prekyba ir pre, prekybos tankrais produktais liberalizavimo. Tai bus gera proga mums aptarti įvairius mūsų santykius su Maroku aspektus. Ponas Pikė, prašom. Kodėl jūs nesėdite čia? Atsiprašau, turite pasilikti ten. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai malonu būti čia pas Jūs. Noriu pastebėti, kad ne tik AFET komitetas, rinta komitetai e, dalyvauja šioje salėje, šiame posėdėje, bet taip pat ir Europos išorės veiksmų tarnyba ir Europos komisija. Čia taip pat vieningai sėdint šioje eilėje, nors paprastai sėdė skirtingose vietose. Taigi ačiū Jums už kvietimą. Pirmiausia, noriu paminėti pradinį briefingą, kuris buvo pateiktas AFET komitetui sausio pradžioje, ką padarė MENA regiono išvės veiksmų tarnyboje vykdomasis direktorius po to, kai buvo priimtas teisingumo teismo sprendimas. Noriu priminti šio nuosprendžio detalės. Gruodžio 21 dieną teismas pateikė sprendimą dėl apeliacijos dėl ES ir Maroko žemės ūkio sustarimo. Teismas tai paliko galioti tą apeliaciją, kurią pateikė taryba ir atidėjo bendrojo teismo ankstesnį sprendimą dėl to paties e, sustarimo pasirašyto 15 metais. Viso to rezultate žemės ūkio sustarimas tai yra tarybos sprendimas ir sustarimo pasirašymas išlieka galioti. Tuo pat metu teismas nusprendė, kad sustarimas, kuris aiškiai neįtraukia vakarų Saharos, negali būti teisėtai interpretuojamas kaip apimantis tą teritoriją. Na, žinoma, tai yra labai jautrus klausimas, sudėtingas klausimas nes čia e, turime reikalos vienas svarbiausių ES partnerių, turime gerbti teismo sprendimą, tai yra aišku, ir tai turime daryti tokiu būdu, kad e, išsaugotume mūsų bendrus santykius su Maroku, nes čia yra svarbių politinių interesų, kurie šiuo atveju e, svarbus, taip pat yra reikšmingų ekonominių interesų. Marokas turi išlikti mūsų partnerė įvairiausiose srityse - saugumas, regioninis stabilumas, kovas su terorizmu ir migracija. Turime pripažinti, kad per pastarosius pusantrų metų, kuomet e, tos bylos buvo teismuose svarstamas, šiek tiek sumažėjo veiks, veiklos aktyvumas šiuose srityse dėl atitinkamų teisinių ginčių ir jos supančio klimato. Na ir gavus teismo sprendimus mes norime išvengti tolesnio eskalavimo vakarų Saharos konflikte. Ir vietoj to mūsų požiūris turėtų būti padėti jungtinių tautų taikos proceso atnaujinimui. Mes kontaktavome su Maroko valdžia po to, kai paskelbtas teismo sprendimas ir jie pripažįsta, kad e, reikia kažką daryti, ne, klausimas yra, kad tai yra būtina, reikia tokių veiksmų imtis, kurie nesukompromituoti jų požiūrį, jų pozicijos, jungtinių tautų taikos proceses įsiliečiame vakarų Saharą. Aišku, ES neturėtų nei Polisarijo, nei Maroko pozicijų smerkti, tačiau, kad būtų rastas sprendimas, mums reikia artimo bendradavimo iš Maroko pusės, tiek politinio, tiek techninio. Ir e, turime jautriai išklausyti jų nuomonės. E, galimybė dialogui dabar atsirado, tam padėjo bendra, bendras pareiškimas, kurį, kurį sudaro vyriausiai įgaliotinė Mogherini ir Maroko užsienio reikalų ministras gruodžio 21 dieną. Turime panaudoti tą galimybę. Aišku, laiko nėra daug. Pirmiausia, Varsės narės ir Europos parlamentas tikisi, kad imsimės veiksmų. Antra, spaudimas kyla ir iš realiosios ekonomikos pusės, nes ekonomikos subjektams reikia žinoti, kokia yra padėtėje. Yra pranešimų iš tiesų, kad dabartinė teisinė situacija daro poveikį priekybai ne tik su Vakarų Sahara, bet ir apskritai su Maroku. Tai daro įtaką bendrovių veiklai, Maroko bendrovėms, taip pat ir Europos. Ir tai aišku susijęs su žmonių pragyvenimo šaltiniais taip pat. Taip pat turime turėti galvoje, kad yra dar dvi bylos Europos teisingumo teisme dėl kitų dvišalių susitarimų su Maroku. Ką tai reiškia praktikoje? Tai reiškia, kad sprendimas, kurį rasime žemės ūkio sustarimui, kaip ten būtų sunku, turėtų bandyti numatyti galimus kitų bylų rezultatus. Kaip sakiau, mes palaikėme su Maroku kontaktus, aiškindamės įvairius dalykus techninių lygmenių, taip pat pas mus lankėsi ir užsienio reikalų ministro pavaduotojas Maroko sustiko svarbiausia įgaliotinę. Ir šie kontaktai pademonstravo, kad abi pusės bendrai pripažįsta, kad reikia gerbti teismo sprendimą, abi pusės sutarė, kad svarbu išlaikyti mūsų santykius ir abi pusės nori išlaikyti tradicinę prekybą su vakarų Sahara kad ta prekyba būtų testinė ir būtų išvengta e, prekybos sutrikimų, nes tai netitiktų ten gyvenančių žmonių interesų. Ir remiantis tuo, Europos komisija ir kartu su išorės veiksmų tarnyba šiuo metu rengia priemonės, e, trūkstamas priemonės, e, kurias nurodė trūkstant teisingumo teismas. Būtent tinkamas teisinis pagrindas taikyti preferencinius tarifus produktams iš vakarų Saharos. Ir tai padarysime pasiūlydami keisti žemės ūkio sustarimą. Na, kad tai padarytume, mes, aišku, turime atsižvelgti į teisingumo teismo sprendimo argumentaciją būtent pirmiausia, kad į toje motivacijoje išdėstytus e, kriterijus, kaip būtų geriausia užtikrinti, kad būtų vykdomas konsultacijos su atitinkamomis šalimis. Nu, geriausias būdas tai padaryti e, yra siekti, kad ta priemonė būtų naudinga žmonėms ir galiausiai reikia užtikrinti, tų priemonių poveikis būtų tvarus, jeigu kalbėsime apie poveikį gamtiniams ištekams. Tai viena. Antra, mūsų sprendimas turėtų ne tik atitikti teismo sprendimas, bet ir tarptautinė teisė, ypač Junktinių tautų saugumo tarybos sprendimus dėl vakarų Saharos mūsų sprendimas turi atitikti taikos proceso nuostatas, jis neturėtų kelti pavojaus proceso rezultatams. Ir jeigu galima, įmanoma, jis turėtų pateikti tam šiam procesui būti atnaujintam. Na ir galiausiai, atitinkamai pagal šį teismo nuosprendį, mes bandysime rasti tinkamą pagrindą, nustatyti preferenciniams tarifams tai būtų išlaikyti istoriniai prekybos rautai, kurie susidarė bėgant metams ir nebūtų e, baudžiami prekybininkai dirbantis vakarų Sahara dėl esamo teisinio vakumo. Tai atitiktų vakarų Saharoje gyvenančių žmonių interesus ir, aišku, tai atitiktų ir apskritai ES ir Maroko prekybos santykių interesus kurie pastaruoju metu, pastarosius keletą metų didėja priekiai labai lietai. Na ir galiausiai mūsų pozicija turi atitikti jungtinių tautų taikos procesą ir padėti jam atsinaujinti. Ačiū. Lot, Pickett, so you... Dėkoju. Ponui Pikė, jūs patikėte mums teismo sprendimo paaiškinimus, pabrėžėte ES ir Maroko santykių strateginį pobūdį. Aišku, tai įdomi tema mūsų komitete ir žinoma dabar e, jūsų e, patarimai dėl to, kaip šį teismo sprendimą reikėtų įgyvendinti, kad e, nepakenktume e, ES ir Maroko prekybai ir, žinoma, Maroko ir Vakarų Saharos prekybai. Kalbant apie teismo sprendimą, šiuo metu e, nėra draudžiama įvežti vakarų Saharos e, produktus, tačiau pagal ES Maroko sustarimą e, toms prekiams negalime taikyti preferencinių tarifų. Ką daryti? E, ponas Jostkotė yra prekybos generalinio direktorato direktoriaus pavaduotojas. Septynios mintis. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. And uh, let me just uh, pick up on the point that you just made. But... Dėkuoju, panė pirmininkė. E, pratęsiu jūsų mintį. E, jūs akcentavote labai svarbius prekybos santykius tarp Maroko ir Maroko ES paminėjote. Kas nuo to gali priklausyti, turiu keletą skaičių. ES yra didžiausia prekybos partnerė. Marokoj 55 procentai Maroko prekybos yra su ES 16 metais. 60, e, Europos Sąjungo, 60 procentų ES importo keliavo į Maroką, 55 procentai Maroko eksporto yra Europos Sąjunga e, ir 34 e, maždaug e, su pusė milijardo eurų. Tokia yra priekybos apimtis. Taigi ir politiškai mūsų santykiai intensyvus ir svarbus, bet tas pats pasakytina ir apie komercinius santykius. Dar daugiau Marokas padarė rimtą pažangą, e, suderindamas savo reglamentavimo nuostatas su ES, todėl ir nutarta ES, kad e, Maroko turėtų tapti pirmoje, pirmoji šalis, su kuria e, turėtume sudaryti visą apimančią prekybos sutartį. Procesas prasidėjo 2013 metais, buvo padaryta nemažai pažangos, bet dabar, žinoma, ne vien tik tai dėl šio teismo sprendimo, bet ir kitų priežasčių tos darybos sustoja faktiškai ir aišku, kad neišsprendus teisinių problemų, apie kurias kalbame šiandieną, bus sunku tas darybas atnaujinti. Būtent todėl yra labai svarbu, kad abi šalys, tai aišku, reiškia ir ES iš savo pusės ir Maroko iš savo, e, imtųsi e, reikiamų žingsnių išspręsti šią problemą, žinoma, laikantis teismo sprendimo. Tai labai aiškiai paminėjo ir Europos išorės veiksmų tarnybos atstovai. E, kaip Vincentas ir sakė, teismo sprendimas gruodžio mėnesį, tiesą sakant, patvirtin, patvirtino tarybos sprendimą pritarti žemės ūkio sustarimai su Maroku. Tai gera naujiena, bet tai taip pat labai svarbiai paaiškina visą situaciją susijusią su vakarų Sahara ir ES institucijos į tai privalo atsižvelgti taip pat. Praeitie prekės iš vakarų Saharos de facto e, patekdavo į žemės ūkio susitarimo taikymo sritį. Teismas gruodžio mėnesio sprendime pareiškė, kad toliau to daryti nebegalima. E, galima būtų numatyti tokią galimybę susitarime su Maroku, bet ten reikėtų labai aiškiai nustatyti tam tikras sąlygas susijusias su vietos gyventojų e, situacija. Savai mes suprantame, kad mes nenorime e, trukdyti prekybai su tokiu svarbiu partneriu kaip Maroku ir todėl privalome ieškoti sprendimo. Reikia pasakyti, kad šiuo metu prekės iš vakarų, Euro, e, vakarų Saharos nėra draudžiamas, jos gali būti importuojamas ir toliau, bet negali naudotis preferenciniais tarifais, kurie numatyti ES ir Maroko žemės ūkio sustarime. Na ir pagaliau dar kartą paminėsiu, kad ši problema yra svarbi ne tik prekybai, bet įtakoja ir platesnius ES ir Marokos santykius. Ir e, atsižvelgiant į dabartinę situaciją, nėra tikimybės, kad e, dėrybos dėl visą apimančio priekybos sustarimo galėtų būti atnaujintos greičiausių artimiausių metų. Pirmininkas, tiesą sakant, e, nelabai matau čia sprendimo, bet pirma, ko gero, padiskutuokime, o po to pabandysime sureaguoti. Taksud generalinio direktorato atstovas e, ponas Kastas Janakis. Prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Vincentas Piki ir e, mano kolega jau e, akcentavo, kad išorės veiksmų tarnyba ir komisija yra pasiryžusios įgyvendinti Europos teisingumo teismo sprendimą. Žvelgiant iš e, muitinės perspektyvos, e, pagal dabartinės nuostatas valstybių narių muitinės turi užtikrinti, kad prekiams iš vakarų Saharos atvy, atvykstant į ES neturi būti taikomas palankiausias prekybos režimas. Kai kas e, yra minėjęs, esą ES valstybės narės nebegali prekiauti su vakarų Sahara. Reikia ištaisyti šią klaidą. E, nėra prekybos draudimo, e, importas iš vakarų Saharos yra absoliučiai teisėtas. Tiesiog nėra teisinio pagrindo, kad vakarų Sahara, kuri yra de facto Maroko jurisdikcijos dalis, galėtų e, būti laikoma kaip patenkanti į ES Maroko susitarimo taikymo srityjai. Taigi labai svarbu, kad ES importuotojai neteisėtai nereikalautų uh, iš vakarų Saharos importuojamoms prekiams taikyti palankiausią muitų režimą. Mes e, nei kiek e, nebejojame, kad e, importuotojai iš vakarų Saharos palaikys kontaktus su atitinkamomis Maroko E, institucijomis, kad įsitikintų, e, ar toms prekiams galima ar negalima taikyti preferencinius muitus. Mes tikimės, kad e, importuotojai susilaikys nuo prašymų taikyti preferencinius muitų tarifus. Mes ir toliau skatinsime importuotojus vengti klaidų ir informuosime juos, kaip tą padaryti. Mano kolegos taip pat akcentuoja, kad įgyvendinant teismo sprendimą turime išlaikyti ES ekonominius ir priekybos interesus ir mūsų politinius santykius regione. Aš ką tik paaiškiniau, kad bendradarbiavimas su Maroko institucijom institucijomis yra svarbus ES muitinių institucijoms, kad tinkamai įgyvendintume teismo sprendimą ir kad bereikalingai nekliudytume mūsų prekybos ryšiams su Maroku. Visiškai aišku, kad diskusijos tarp Maroko ir ES yra esmingai svarbios, ieškant ilgalaikio sprendimo. Mums reikia sprendimo, kuris nusatytų tinkamą teisinę bazę, leidžiančią importuoti iš vakarų Saharos produktus, taikant preferencinius muitus, kas atitiktų vietos gyventojų lūkesčius. Kaip jau buvo minėta, komisija ieško galimybių išplėsti egzistuojantį susitarimą ir ketina pateikti atitinkamą iniciatyvą ateityje, kuri numatytų reikiamą teisinį pagrindą. Dėkoju. E, dabar suteiksiu žodį Europos parlamento nariams, mėly kolegos. Kol kas turime 14-15 kolegų norinčių kalbėti. 16, 17. Ar būtų daugiau pasiūlymų? Taigi 17 kolegų, sakyčiau, 2 minutės kiekvienam ir tada e, galėsime suteikti žodį visiems, kas to nori. Pradėsime nuo Magrebo šalių delegacijos e, vadovui Jiménez Parbat. Prašau. Thank you, Chair. Estimados kolegas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, santykiai su Maroku yra būtinas dalykas Europos Sąjungai. Ypač dabar, tai sakau kaip Ispanė, mes tikrai ypatingai vertiname šitą situaciją. Marokos garantuoja Šiaurės Afrikoje taiką ir stabilumą. Pastaraisiais metais mes sveikinome ten vykdomus veiksmus, Tuo džiaugiasi visos ES valstybės. Europos bendrių teisingumo teismas gruodžio mėnesį paskelbė savo nutartį ir pasakė, kad žemės ūkio susitarimas galioja tarp ES ir Maroko. Buvo pasakyta, kad to negalima taikyti to susitarimo vakarų Saharai dėl konflikto, kurio nepavyko iki šiol išspręsti. Tarptautinės teisės nuostatos reiškia, kad ši teritorija nepriklauso Marokui. Nutartys yra privalomos visoms ES valstybėms ir nereikėtų, kad tai sugadintų mūsų santykius. Nutartis buvo priimta, ji yra taikoma, reikia dirbti remiantis šito žemės ūkio susitarimu, bet būtina laikytis tarptautinės teisės nuostatų. ES turi įdėkti būtinus mechanizmus tam, kad nutarties būtų laikomasi ir kad būtų galima e, šioje zonoje kurti gerbuvį. ES ir Marokas turi rasti tam tikrą pagrindą tolesniems susitarimams, kad būtų galima žengti pirmin. Buvo nemažai konfliktų Ir štai dabar yra atėjęs laikas rasti visiems palankų sprendimą. Aišku, nelengva, nes Magrebo regionas patiria daug spaudimo. Marokas vaidina lemiamą vaidmenį palaikant šio regiono pusiausvyrą. E, be abejo, reikia gerbti vakarų Saharos žmonės e, ir reikia sudaryti jiems galimybę naudotis nuosavais resursais. Man reikiasi, kad netrukus situacija normalizuosis, konfliktas bus išspręstas ir e, ryšiai su tuo regionu ir Europos Sąjunga tuomet taip pat bus normalizuoti. Ačiū. Dėkoju. Kolega Milan Mun, APP frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti išorės veiksmų tarnybos atstovams ir Europos komisijos atstovams. Galėčiau pakartoti taip, kas jau buvo pasakyta diskusijoje šiuo klausimu. Gruodžio mėnesį priimta Europos bendrių teismo nutartis yra ta, pasak kurios galioja e, žemės ūkio susitarimai tarp ES ir Maroko yra nuliuojama 2015 metų nutartis taryba buvo pateikusi apeliaciją dėl pirmosios teismo nutarties. Tai kokia dabar situacija? Santykiai taip ES ir Maroko yra labai svarbus. Tuos santykius reikia ir toliau puoselėti. Marokas ES yra labai svarbus prekybos partneris. Vakarų Saharos klausimas. yra tas, kuris turi būti sprendžiamas jungtinių tautų pagalba ir dvišalių pagrindų derantis Polisario frontui ir Marokui. Svarbu, kad būtų laikomas jungtinių tautų patvirtintų deklaracijų. Parlamentas, taryba ir komisija turi sekti, kad ši vakarų Saharos problematika neturėtų neigiamo poveikio santykiams tarp Maroko ir Europos Sąjungos. Marokas yra draugiška mums šalis ir, sakyčiau, labai svarbi partnerė. Prekybos požiūrių šie ryšiai labai svarbus, jie svarbus ir kovojant su terorizmu. Ir tai svarbu taip pat ir valdant migracijos rautus. Bėgant laikui, Marokas tapo stabilumo centrų tame regione. Tai yra ramių reformų šalis, kuri padeda įtvirtinti pagrindinės E, teisės ir laisvės. Komisijai, tarybai ir išorės teismų tarnybai norėčiau pasakyti, kad reikia ir toliau ieškoti sprendimų. Būtina, kad būtų laikomasi tarptautinių susitarimų. Ir taip pat bendradarbiauti būtina taip, kad nebūtų pakengta priekybos santykiams tarp ES ir Maroko. Dėkoju. Kolega Parnio. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu keturias pastabas. Dar čia kalbame apie Europos Sąjungos nutartį, Europos Sąjungos bendrijų, te, bendrijų teismo nutartį. E, su labai svarbus, e, čia svarbi ta nutartis, kalbame apie Maroko, Polisario fronto Europos Sąjungos nutartį. 2012 metais buvo priimta nutartis ir vakarų Saharos teritorijoje tas nutartis turi labai didelę reikšmę e, ta nutartis negali būti taikoma tiesiog pažodžiui, neįsigilinant į esmę. E, antroji pastaba. Mūsų tarptautinių sutarčių e, su Maroku evoliucija yra įmanoma, e, tačiau būtina nepamiršti Europos bendrių teismo nutarties nuostatų. Štai žvejybos protokolas gali būti pavyzdys, 13 metais priimtas. Ten mes kalbame ir apie vakarų Saharą, ten yra numatytos teisinės nuostatos, kurios yra naudingos pirmiausia vietos žmonėms. Pasitelkus šiek tiek kūrybiškumo štai, kaip galima rasti sprendimus. Ir mes jau turim tokios patirties, rodančios, kad galima išeiti iš to atklygatvio ir galima išsaugoti mūsų gerus santykius su Maroku. Trečia, nu, reikia įspėti tuos, kurie nori, kad mūsų parlamentas taptų jungtinių tautų saugumo tarybos pakaitalu. Taip neturi būti, nes tik jungtinės tautos šiuo atveju gali rasti tvarius sprendimus. Kiti dalykai nepadėtų nieko vietų žmonėms, tai nepadėtų užtikrinti regioninio stabilumo, tad reikia visokių uh, e, politinių nereikalingų pareiškimų neskelbti, nuo to susilaikyti. Aš pats lankiausi Tarla mieste visai neseniai ir mačiau, kad vakarų Sahara vystosi, vystosi sėkmingai ir ta socialinė ekonominė nauda pirmiausia tarnauja to regiono žmonėms. Būtina suteikti daugiau saugumo tam regionui ir galiausiai mūsų parlamentui svarbiausia yra išsiaiškinti, kaip mes galime padėti jungtinėms tautoms, tai organizacijai. Mes galime būti savotiškų katalizatorių sprendžiančią problemą artimiausiamis savaitėmis. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. EKR frakcijos vardu. Suteiksim žodį kitam kolegai. Kaip jau sakė, kaip ne vienas kolega, Marokas yra sąjungininkas Europos Sąjungai, svarbus sąjungininkas. Prekybos e, srityje uh, E, saugumo ir kitose srityse tie santykiai labai svarbus, tad labai iš tikrųjų svarbu teisiškai išspręsti sukloščiusią situaciją. Nėra jokių abejonių dėl to, kad teismo nutartys turi būti vertinamos rimtai, jos turi būti konkrečiai gyvendinamos, tačiau kita vertus, džiugu girdėti, kad išorės veiksmų tarnybos Europos komisijos atstovai ieško pragmatinių sprendimų. E, jie kalba apie vakarų Saharos teritoriją ir galiausiai ieškoma sustarimo su Marokos valdžios atstovais, ieškoma taikaus sprendimo vakarų Saharos regionui ir prekybos santykiai čia yra ypač intensyvus. Ir e, svarbu, kad e, Marokas taip pat galėtų nenukentėti ir kad to regionų klausimas būtų galiausiai išspręstas. Jungtinės tautos turi ieškoti tų sprendimų o ne e, dvišalių santykių pagrindų tarp Maroko ir Europos Sąjungos ta problema turi būti sprendžiama. Mes turime padėti Europos komisijos išorės veiksmų tarnybai, kurios turi pasižiūrėti, kaip viena vertus nepažeisti teisingumo teismo nutarties nuostatų ir kita vertus, kaip dirbti pragmatiškai, kad stiprėtų dvišaliai santykiai ir kad nenukentėtų e, mūsų minėtų regiono žmonės. Ačiū. Dėkoju. Žalių frakcijos vardu kolega Bukno. Prašau. <clears throat> First... Ačiū, turiu tris klausimus. Pirmiausia, jūs jau minėjote, kad daratės su Polisario atstovais. Kiek pamenu, tai yra vieninteliai pripažinti, pripažinti partneriai tokioms, tokioms daryboms, kad aiškiai e, sako teismo sprendimas. Norėčiau daugiau apie tai išgirsti. Antras klausimas. Čia daug kalbame apie tai, kad e, vakarų Sahara būtų e, įtraukta į mūsų susitarimus ir taip toliau. Turėčiau pabrėžti, pabrėžti klausimą, ką reiškia vakarų Sahara. Ar tai reiškia žmonės, kurie ten gyvena, ar tai reiškia kolonistus iš Maroko, ar tikruosius mm, e, vakarų Saharos gyventojus. Tai yra svarbus skirtumas, nes iš išgirstų pasisakymų, kai buvo sakyta, kad mums reikia tęsti viską. Bet e, didelės firmos iš Maroko, kurios yra įsikūrusios vakarų Saharos teritorijoje, e, yra kas kita, svarbu skirti tuos dalykus ir pirmenybę teikti tikriesiams vakarų Saharos gyventojams. Ir trečias klausimas - maisto produktų importas. Į Europą importuoti galima iš tam tikrų šalių, o vakarų Sahara nėra tokia. Bet koks importas iš ten, mano nuomonė, yra neteisėtas. Ir norėčiau išgirsti komentarą apie tai. Ačiū. Ačiū. Praleisime vieną frakciją. Praleidau vieną frakciją, atsiprašau, ponė Desarnės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū visiems kalbėjusiems. Noriu paminėti trejata gana paprastų dalykų. Pirmiausia, aš manau, kad kalbame apie labai svarbų dalyką. Svarbu palaikyti gerus santykius tarp ES ir Maroko, tačiau tie geri santykiai pirmiausia turėtų būti pirmą politiniai, o tik po to priekybiniai. Turime bendrų interesų, turime uh, tokių interesų, įtvirtinti taiką, saugumą, kovoti su terorizmu, turime bendrų interesų sprendžiant migracijos problemas ir turime tuos santykius tikrai labai saugoti. Tai yra svarbus dalykas. Antra, kai dėl mūsų prekybos santykių. Žil Parnio teisingai pasakė, mes nesam jungtinių tautų organizacija, tad čia negalime išspręsti vakarų Saharos problemos. Reikia pasirinkti tokį požiūrį, kuris būtų konkretesnis ir nuoseklesnis. Aš e, girdėjau siūlomą pakeitimą žemės ūkio susitarime, norėčiau apie jį išgirsti šiek tiek daugiau. Ir kai dėl geografinių nuorodų e, mes balsuosime INTA komitete virželio viduryje. Dėl to tar, dėl geografinių nu, nuorodų santykiuose tarp Maroko ir Europos Sąjungos. Norėčiau sužinoti, kaip elgtas, reikėtų rasti konkrečius sprendimus. Jūs kalbėjote apie sprendimus, apie siūlomus pakeitimus. Norėčiau užgirsti, koks yra jūsų manimų darbų kalendorius ir ar partijos įvairios e, pritarė tiems siūlomiems pakeitimams. Ar dialogas jau prasidėjo dėl šio klausimo su mūsų partijomis Europos Sąjungoje? Ačiū. Dėkoju. Dabar. Kolegijai Bekin suteikim žodį. Dėkoju. Gerbiami kolegos, mūsų penkių žvaigždučių judėjimas visada kritiškai vertino susitarimą su Maroku, kadangi jis viduržėmio jūros valstybėms turi stiprų poveikį. Kas iš tų kraštų, puikiai žinau, apie ką aš kalbu. Nuo 2015 iki 2016 metų baroko pomidorai, kurie buvo atvežti į Italiją, buvo e, taip pat pabranginti, tai reiškia, kad ir kitų daržovių kainos e, Italijoje labai išaugo. Mes suprantam, kad Italijai nereikėjo šių produktų, kadangi šis susitarimas nėra galiausiai taikomas. Europos Sąjungos e, bendrijų teismas sako, kad sustarimas turi negalioti vakarų Saharos teritorijai. Nenorėčiau leistis į teisinės detalės šio dokumento, bet pirmiausia, reikia pasižiūrėti, o kas toliau. Jeigu sustarimas negalioja, reikia išsiaiškinti, kokie produktai yra įvežami iš e, tų teritorijų. Kol kas duomenų apie tai yra maža. tom, e, pomidorų kainos skiriasi nuo 0,07 iki 100 procentų e, to, kas pagaminama Marokė. Prekės, kurios gaunamos iš vakarų Saharos regiono, turėtų būti labai atidžiai kontroliuojamos, kaip bus taikomos kilmės taisyklės šiuo atveju taip vyks su kitų prekių importu iš ten. Reikėtų ko gero žymėti tas prekes skirtingus etiketėmis, skirtingais kodais. Jei, kitas dalykas, jeigu ūkininkai ir žvėjai patyrė nuostolių dėl šio nelegalaus sustarimo, reikia reikalauti kompensacijų. Dėl to klausiu komisijos, ar ji gali rinktis tokį sprendimą, ar ji planuoja išieškoti tų sumų ir per kiek laiko. Kolega Borgesio. Eh, Ačiū pirmininkė labai trumpai, žinoma. Už viso to už viso to slepiasi įvairių gamintojų e, pozicijos taip pat ir mes nesame patenkinti e, šiuo sustarimu yra labai neaiškių dalių tame sustarime, reikia daugiau aiškumo, o kai dėl teisinių aspektų, kurie susijęs su teismo sprendimu, mums reikia suprasti, ar tas teismo sprendimas uždraudžia importą iš vakarų Saharos ar ne. Man tai nėra aišku norėčiau sužinoti, norėčiau sužinoti, kokia būtų Europos Sąjungos pozicija, ką galima daryti teisinę prasme, ar paprašėte kokiu nors nuomonių, mums reikia tai išsiaiškinti, kad galėtume iki galo įvertinti to teismo sprendimo poveikį sustarimui su Maroku. turiu pasakyti, kad Vakarų Saharos teisinio statuso klausimas neturėtų lemti santykius tarp ES ir Maroko. Nes tas klausimas nieko bendro su mumis neturi, turime jį nesakišti ir palikti tai jiems tantos e, išspręsti. Ačiū turiu panas Alafranką apie e frakciją. <clears throat> Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, manau, kad šitokie susitikimai yra labai naudingi ir būtini. Manau, kad svarbiausia teisingumo teismo iškeltas sprendime yra susijusiu su vidiniu ir ilgesniu laikotarpiu, kaip anksti kalbėtai sakė, kaip mums išlaikyti mūsų santykius su strateginiu partneriu, partneriu preferenciniu pirminybinių partnerių kaip Marokas ir kaip e, įvykdyti teismo sprendimo reikalavimus. Man netrukus teks išeiti, nes turėti kitą posėdį, bet norėčiau sužinoti, ar mums reikia pakeisti asociacijos sutartį, ar prekybos sutartį, žemės ūkio sutartį, ar kilmės taisyklių susidarimą, ar reikia mums darybinių direktyvų ir kaip šią procedūrą suvaldyti. Ji bus ilga, sudėtinga. Kaip tai padaryti, kad nepablogintume prekybos rautų, nes e, Maroko eksportas jau ir taip drastiškai sumažėjo Europos Sąjungą. Kaip mm, pagerinti šią situaciją? Mm, jeigu taikysime GSP sistemos mm, mm, principus vakarų Saharai, tai ar jie Ar galėtume sukurti ypatingą režimą, kaip pavyzdžiui, Ukrainos ar Moldavos atžvilgiu? Nenoriu sutrikdyti, nenorėčiau sutrikdyti prekybos rautų iš Maroko Europos Sąjungos. Europos Sąjungoje ir mes norime padėti taip pat ir vakarų Saharos teritorijai. Ačiū. Toliau socialistų demokratų frakcija, ponia Arena. Dėkoju. Norėčiau pakartoti dos principus, kuriuos jau minėjo kolegos. Būtina, kad mm, nepakenktume politiniams, ekonominiams, diplomatiniams santykiams, santykiams svarbiausia ir Maroko. E, be abejo, mes negalime išspręsti ir ginčio dėl vakarų Saharos statuso. Kaip jau sakėme, šį užduotis tenka Junktinių tautų organizacijai. Mūsų, kaip Europos parlamento narių, vaidumų ir pareiga yra įdėkti tvarkingą praktiką tarp es ir Maroko, remiantis uh, E, teisingumo teismo nuostatomis, kad būtina atmesti ieškinį dėl sustarimo anuliavimo, tai reiškia, sustarimas turi būti taikomas, bet netaikomas vakarų Saharos teritorijai. Ir tas status quo turėtų reikšti, kad vakarų Saharos prekiams negali būti taikomi preferenciniai muitai. Svarbu taip pat išsiaiškinti, kaip identifikuoti šių prekių kilmę ir jeigu status, prie status quo liktume, kaip atitinkamai tas prekes žymėti. Kita logika, įtraukties logika. Aš manau, kad e, jei pritars Marokas, tai reikštų, kad susitarimas turi būti keičiamas. E, Europos komisija galbūt norėjo pakeitimo, tačiau taip pat yra prašoma, kad būtų laikomas sutikimo principų bei e, naudos e, sugrįžimo žmonėms principo. Svarbu, kad žmonės sulauktų tos naudos. Ir be abejo, tuomet atkristų klausimas kalbėti apie skirtingą prekių žymėjimą etiketėmis. Tas e, neįtraukimo vakarų Saharos e, susitarimas buvo patvirtintas ir JAV. Aš norėčiau daugiau išgirsti, kaip bus traktuojamos prekes iš vakarų Saharos regiono. E, kaip bus daromas skirtumas jų ir kitų prekių. Ir dar norėčiau paklausti, per kiek laiko mes galėsime čia primti sprendimą Europos parlamente, išnakrinėjus visas su tuo susijusias detalės. Dėkui. You, now, Mrs... Dėkui. Atsir frakcijos vardu ponė Futyga. Dėkoju pirmininkė, noriu padėkoti mūsų prelegentams už e, jų pasisakymus. Norėčiau paminėti, kad Maroko karalystė ne vien tik tai didelė ES priekybos partnerė, ypač kai kalbama apie žemės ūkį arba sprendžiant saugumo klausimus. Marokas taip pat vaidina labai svarbu stabilizuojantį vaidmenį regione, ne tik dėl to, kad kontroliuoja migracijos rautus, bet taip pat ir dėl to, kad kovoja su migracijos pagrindinėmis priežastimis. Taigi, reikia pripažinti, kad kyla tam tikrų būkštavimų dėl Europos teisingumo teismo sprendimo. Nes man atrodo, kad netiesiogiai kišamasi į Maroko jurisdikcijos klausimą, kai kalbama apie vakarų e, Saharos teritoriją, atsižvelgiant į jungtinių tautų kontekstą. E, todėl tikrai e, gal galima būtų gauti to sprendimo tekstą ir e, mūsų generalinio advokato nuomonę. Dėkuoju, ponė Fatiga, tas teismo sprendimas yra viešas ir turėtų būti prieinamas internete. Čia neturėtų kilti problemų. Dabar žodis poniai Valero. Dėkui. Klausantis pasisakymų susidaro įspūdis, kad užmirštame, kad eina kalba apie 40 metų konfliktą, kur viena iš šalių, šiuo atveju Marokas, okupavo vakarų Sahara ir mes, kaip ES, dabar stovime okupanto pusėje, o ne okupuotojo. Ir e, iš dabartinių kalbų išeina, kad mes ir toliau tą okupuojančią šalį turėtume remti, ieškant e, sprendimo e, absurdas, kad kai kalbam apie importą, mes dabar okupantą remiame iš tarptautinės teisės požiūrio taško žiūrint e, išeitų, kad galbūt net nereikėtų pirkti tam tikrų produktų iš vakarų Saharos. E, iš esmės atrodo, kad reikėtų e, ieškoti ten gyvenančių nulatinių gyventojų sutikimo, kad tos prekes galėtų būti mums parduodamos, o dabar ten yra persikėlėlių. E, ir jeigu jau eitų dėrybos dėl e, tam tikrų prekių importo iš vakarų Saharos, e, tai dėrybos turėtų būti vedamas su Polisario frontu. E, dabar tarsi bandoma apeiti tam tikras e, taisyklės ir iš tikrųjų pasi, piktinimą kelia tai, kad dabar mes sakome, taip, reikia ieškoti tam tikrų sprendimų. Kaip išsisukti, tai ar toliau padėsime okupantui okupuoti? Šito nesuprantu. Dėkui. Ir tada ponas Kastaldo. Ačiū, pirmininkė. Esu šiek tiek nustebęs, besiklausydamas šios dienos diskusijos. Susidaro įspūdis, kad mes e, sakome, kad reikia pritaikyti mūsų susitarimą. E, kitaip sakant, e, ar norime, kad tikrovė prisiderintų prie mūsų sustarimo, tačiau pagal tarptautinę teisę vakarų Sahara priklauso Maroko karalystėje. Tai neteisinė, tai politinė problema ir būtent tą turime galvoti savo santykiuose su Maroku. ES gyvena pagal teisės viršenybės principus ir todėl reikia gerbti teismo sprendimą. Du dalykai. 106 nuostatoje sprendime e, teismas sako, kad be Saharo žmonių sutikimo e, prekyba jų produktais yra neteisėta, kitaip sakant, Maroko negali ženklinti tų prekių kaip e, kilusių Maroke. Taigi tai yra ženklinimo problema. E, galvojame apie vakarų Saharos ekonominį vystimąsi, bet pagal tarptautinę teisę tokiu atveju jos piliečiai negautų jokios naudos. Ir ta situacija Marokė egzistuoja jau nemažai laiko. Dabar 105 nuostata. E, teismo sprendime leidžia mums teikti, kad e, vakarų, vakarų Saharo žmonėms atstovauja tik tai Polisario frontas ir vadinasi, E, mes turėtume keisti tą sustarimą taip, kad į jį būtų įtraukta vakarų Sahara. Buvo kalbėta apie tai, kad žmonės kenčia, taisyklės e, neturi būti kažkaip keičiamas ar e, aiškinamas, jų ir tiesiog reikia laikytis. E, kolegas, e, turime baigti diskusiją 15 minučių po keturių, e, taigi Neišsiplėskime, liko keturi kolegos ir dar reikės suteikti žodį prelegentams atsakyti. Pone Pinėro. Dėkoju, ponė pirmininkė, ir ačiū išorės veiksmų tarnybos ir komisijos e, atstovams. E, pritariu e, daugeliui anksčiau kalbėjusių kad e, yra labai svarbu išlaikyti mūsų puikius santykius su Maroku. Aišku, gyvybiškai svarbu surasti teisinį sprendimą, kuris padarytų galą tai netikrumo situacijai. Bet tas sprendimas turi būti taip pat ir e, gerai subalansuotas, e, tinkamas e, visoms šalims ir atsižvelgtų į visų trijų šalių interesus. Taigi į naują situaciją turime žvelgti teismo sprendimo šviesoje, užtikrinti dialogą, pagarbą. E, ir sutikimo principo taikymą. Taigi, kalbant apie dabartinę situaciją, akivaizdu, kad teismo sprendimas atmetė galimybę, kad prekybos santykiai tarp ES ir vakarų Saharos gali būti vykdomi remiantis sustarimus su Maroku. Tačiau jeigu galvosime apie konkrečius produktus, e, vaisius ir daržovės, kaip mes galime dabar garantuoti, kad e, ten išauginti produktai vakarų Saharoje, išauginti produktai galėtų patekti į ES pagal bendrijų, bendrąją lengvatų sistemą. Ar galime būti tikri, kad marokiečiai laikysis teismo sprendimo ir um, ar tikrai mes žinome, kaip vyksta dėrybos. Čia mums reikia šimtaprocentinio skaidrumo. Ponas Jūrek. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dauguma kolegų pabrėžė, kad santykiai smarku yra labai svarbus Europai. Marokas nėra vien tik tai labai svarbus stabilumo, saugumo veiksnys regione, bet taip pat, kalbant apie ekonominius ir politinius santykius Europos Sąjunga, Marokas Maroko stabilumas taip pat priklauso nuo šių santykių. Teisingumo teismas sprendimas turi būti vykdomas, jį reikia gerbti, tačiau jis turi būti gyvendinamas taip, kad e, nepakenktų e, mūsų partnerių interesams. Daug e, kolegų minėjo 40 metų besitęsiantį konfliktą, Neina kalba vien tik tai apie e, Polisario frontą ir Maroko karalystę, bet taip pat ir kitus konfliktus, į kuriuos įsitraukia daugelis kaimynų. Ir e, čia turime galvoti apie Europos e, saugumą, apie savo draugų saugumą, nes žinome, kad mūsų saugumui didelį poveikį padarė padėtis Libijoje, todėl būtų labai neišmintinga greuti stabilumą bet kurioje valstybėje, kuri yra mūsų partneris ir su kuria nusistovėja puikūs santykiai. Būtent taip yra su Maroku. Aš noriu padėkoti Europos išorės veiksmų tarnybos atstovai, nes atrodo, kad ten aktyviai ieškoma sprendimų. E, turime gerbti teisės e, viršenybę, bet tuo pat metu ir nekenti bendradarbiavimui. Tai mums yra labai svarbu. Dėkui dabar žodis poniai Hautala. Dėkui. Vienas trumpas klausimas. Ar išorės veiksmų tarnyba dabar nemano, kad e, norint, kad padėtis atitiktų tarptautinę teisę, ES galbūt galėtų suvaidinti sąžiningo uh, tarpininko vaidmenį e, Maroko ir Polisario santykiuose. Ir dar vienas dalykas, e, regis ponė Romero paminėjo studiją, kurią mes laikome tikrai neprofesionaliai parengtą. Ir e, todėl galbūt prieš ją viešai skelbiant reikėtų labai grįžtai teisiškai ją įvertinti. Dėkui, grįšiu prie šio dalyko. Paskutinis Norintis kalbėti, ponas Mačialėzė. Dėkuoju. Mums reikia remtis te, teisingumo teismo nutartimi. Ten nekalbama apie šitas pasenusias savokas. Europos Sąjunga turėtų iš savo kalbų išbraukti kai kurią leksiką. Negalim kalbėti apie naudą vietiniams žmonėms. Mes kalbame apie Saharos žmonių sutikimą. Tai parašyta juodu ant balto. Tad savo žodyną Europos komisija turėtų pataisyti. E, jeigu Saharos žmonės sutinka su tuo, kas siūloma, tai reiškia, kad e, yra tariamasi su polisarijų frontu ir ieškoma prekybos sustarimo. Aš norėčiau sužinoti, Ar numatė kokį nors e, susitikimą su Polisario fronto Europos komisija, ar bus diskutuojama su jais? Kitas dalykas, mes e, gavome Ispanijos vyriausybės e, pareiškimą, atsakymą į klausimą, kuris buvo užduotas, Kanarų uosto situacija. Reik, pas, ten pasakyti reikia tikrinti, ar prekės nėra siunčiamos iš vakarų Saharos. Ispanijos vyriausybė sako, kad esam teisūs, reikia kalbėti apie teisingumo teismo nutartį, ją remtis. E, ši informacija buvo perduota ir Prancūzijai, kuri veiksmų nesijėmė. Be abejo, negalima preferencinių sustarimų taikyti produktams e, atvežamiems iš vakarų Saharos regiono, ką ketina daryti e, Europos komisija, kad padėtų valstybėms narėms prisitaikyti prie sutarties nuostatų, kaip reikės paremti Ispaniją, kad oro uh, jūros ar kitų kelių atvežamos prekės iš vakarų Zaharos būtų tinkamai kontroliuojamos. Europos komisijai dar vienas klausimas. Norėčiau sužinoti, kiek prekių yra atvežama iš vakarų Saharos ir už apie kokias sumas mes čia kalbame. Dešimt metų nesilaikome galiojančių teisės aktų. Tai yra blogai. Ačiū. So, lot, Dėkoju, kolegos. O dabar suteiksiu žodį Europos komisijos ir šios veiksmų tarnybos atstovams. Po tris minutės kiekvienam. Pikiai. Kolega Pikiai, prašau. Much, I am, I'm really great. Labai ačiū, dėkoju už išgristus komentarus dėl mūsų pozicijos. Mūsų pozicija yra dėkti tai, ką teismo sprendimų reikia įdėkti, tai būtent teisinį pagrindą rasti, kad būtų galima taikyti preferencinį režimą vakarų Saharos produktams. Tai galėtume padaryti oficialiai pakeisdami atitinkamus sustarimus. Pagal normalią procedūrą, pagal ES veikimo sutartį 218 straipsnį, e, taryba ir parlamentas e, dalyvauti tame keitime, kaip ir bet kokiame kitame sustarimo rengime. Teismas teigia, kad reikės žvelgti įvairius e, specifinius aspektus. Viena konsultacijos su atitinkamais e, žmonėmis, nauda tiems žmonėms ir tvarumas. Tai yra sudėtingi dalykai, e, kuriuos dar detaliai turime panalizuoti su savo partneriais. Aišku, mes į tai žiūrime labai rimtai, nes tai, aišku, lems ir politinį, ir juridinį mūsų požiūrio pagristumą. Todėl mes bandome formuoti poziciją, kuri būtų politiškai gyvybinga ir apgintina. E, teisinė prasme. Ar turime pakeisti asociacijos sustarimą taip pat. Galbūt, bet nebūtinai dabar. Turime palaukti, kol e, sulauksime teismo sprendimo apie šį sustarimą būtent. Tas pats e, tinka ir žvejybos sustarimams. Sprendimų laukiame šiais metais, galbūt kitais metais, tačiau kol jų nėra, neturime, negalime sėdėti, turime <clears throat> imtis veiksmų dėl žemės ūkio sustarimo, kadangi E, čia poveikis prekybai jau yra dabar. Parlamento nariai minėjo paralelės Ukraina, Moldova. Manau, kad šis atvejis yra unikalus dėl labai objektyvių priežasčių. Viena labai svarbi priežastis yra ta, kad dėl vakarų Saharos yra jungtinių tautų taikos procesas, kuris vyksta. Jungtinės tautos yra paskelbusios Vakarų Sahara nesavivaldos teritoriją ir tai aiškiai skiriasi nuo kitų, dviejų kitų minėtų atvejų. Su kuo mes konsultuojamės? Na, mes dar turime aptarti šią problemą detaliai. Teismas e, aiškiai nepasako, kaip tai daryti. Tai yra atvira. Tiesiog jis paminė, kad konsultacijos turi vykti. Na, o polisarijo pozicijos teismas šią linkmę neapibrėžia. Polisarijo politinė prasme yra tik tai e, e, jungtinių tautų taikos proceso, procese dalyvaujant jėga ir partnerė. Daugiau nieko. Kiti aspektai e, dėl būtinybės išspręsti visą tai dvišalių e, e, santykių labai. Na, aš čia galiu patvirtinti, kad mes negalime atgaivinti tų santykių, neišsprendžia šios problemos. O sprendimo regioniam stabilumui nerasime neišsprendę šio atveju. Ačiū toliau, panas Jost. Ačiū, galiu kalbėti labai trumpai. Tiesiog keletą žodžių, žodžių apie tos produktus, kuriems taikomas žemės ūkio sustarimas ir kurie atgabena iš vakarų Saharos, tai yra daugiausia fosfatai, šiek tiek perdirbtus žuvies ir pomidorai. E, mintis būtų tokia, kad e, e, svarstant e, pakeitimus, kurios išdėstė Vinsas, e, e, reikėtų nepradėti diskusijų apie nuolaidų dydį nuolaidos, kurios yra sutartos, išliktų. Svarbiausia, reikėtų išsiaiškinti vakarų Saharos e, klausimus. Tai neturėtų poveikio Pandorams. Dauguma Pandorų yra ne iš vakarų Saharos, o iš tik paties Maroko. Ir e, to importą valdyti ir tvarkyti galime puikiausiai. Ačiū ir paliau ponas Kastienakis. Ačiū pirminkė. Šiuo metu situacija yra tokia, kuomet muitininkai negali priimti importo iš vakarų Saharos. Negali sutiktis tuo, kad jiems būtų, taikom, ta, jam būtų taikomas preferencinės tartavimas. Tačiau pakartosiu dar kartą, tai nėra importo draudimas. Čia nėra kalba apie neteisėtą prekių judėjimą į ES. Tai yra klausimas, ar mes taikoma ar ne preferencinio traktavimo nuostatas ta prasme, kad sanitarinės, fitosanitarinės sąlygos taikomos kaip e, tiems produktams. Muitiniai nu, kyla klausimas, kaip nustatyti tą potencialų importą, kuriam būtų taikytinas preferencinis traktavimas. Ir čia mes būtent dirbame su valstybinarių muitinėmis kad jie žinotų apie problemą. Man atrodo, kad jie labai puikiai žino problematiką ir kad jie imtųsi būtinų veiksmų. Tačiau bendravimas su Maroko muitinė taip pat yra būtinas, kad mūsų klausimus būtų atsakyta ir kad nenutrūktų prekyba. Taigi, tokį klausimą turiu aptarti su Maroko kolegomis. Taip pat turiu pridėti, kad ženklinimo problematika remiasi kitais teisės aktais tai nėra susiję su tuo, ar taikomos preferencijos šioje prekyboje ar ne. Ačiū. Dabar yra šiek tiek daugiau aiškumo, bet sprendimo dar nėra, todėl diskusija matyti tęsis. Nepaisant to, dėkoju kolegams ir trims išorės veiksmų tarnybos ir komisijos atstovams už jų paaiškinimus. Ir dėkojame užsienio reikalų komitetui už puikų bendradarbiavimą. Dabar inta nariai išeina, linkime jums tolesnio gero posėdžio. Ačiū Bernd Lange, atsisveikiname su kolegomis iš inta. Turime dirbti savo darbą užsienio reikalų komitete. Maždaug Pusė žmonių salėje atrodo yra išinta, taigi tiems, kurie nori išeiti, siūlau išeiti iš karto. Galite savo pokalbius pradėsti už salės durų. Mes esame daug dirbantis užsienio reikalų komitetas, neturime laiko plepėti.